pirmininko rinkimų arba dėl įgaliojimo, diskusijų dėl įgaliojimo patikrinimo. Norėčiau Jums pranešti, kad e, buvo sudarytos tokios frakcijos Europos liaudijos partijos grupė, EPP, progresyvusis socialistų ir demokratų alijansas Europos e, parlamente, SD, Liberalų ir demokratų alijansas Europai Aldė. Santrumpa būtų Žaliųjų laisvasis Europos alijansas VETS Aldė. Konservatorių ir reformistų frakcija EKR. Europos vieningųjų kairiųjų, Šiaurės žaliųjų, šiaurės šalių žaliųjų gairiųjų jungtinė frakcija frakcija Laisva ir demokratiška Europa, EFD pagal darbo taisyklių 30 straipsnio 5 dalį. Atitinkami pareiškimai dėl frakcijų įkūrimo bus perduoti parlamento pirmininkai. Mėly kolegos, norėčiau jums.